So, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, nehmen Sie bitte. Gerbiami kolegos, prašyčiau susėsti. Dabar pradėsime komiteto posėdį. Norėčiau pasveikinti Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomąjį direktorių Gertą Dancetą. Sveiki atvykę į parlamentą. Šiandieną Mūsų laukia puikiai proga apsikeisti nuomonėmis su ponu Mencetu. Jis mums pristatys savo agentūros darbo programą, taip pat kalbės apie būsimus jų planus, taip pat mokesčių ir įmokų klausimas bus paminėtas. Netiek seniai Europos parlamento delegacija lankėsi Europos cheminių medžiagų agentūroje ir mes galėjome taip pat padiskutuoti su ekos atstovais. Programa buvo gana pilna, labai viskas buvo sustiguota, bet e, mes susipažinome ir su jų darbu, tad aš siūlau tiesiog pradėti ir suteikti žodį ponui Dansitui, o ponė Hasi, kur yra ECHA kontaktinis asmuo galės pasisakyti iš tiesų tos mūsų santykius labai puoselėje. O po to išklausysime kitų Europos parlamento atstovų ir e, kolegų. Pone Dansetai, žodis Jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man didelė garbė susitikti su jumis vėl ir jums atnešti naujienų iš cheminių medžiagų agentūros, iš apsnikto Helsinkio. Aš atsimenu mūsų paskutinį susitikimą, kai mes daugelį laiko, daug laiko praleidėme, praleidėme kalbėdami apie savo ambicijas ir planus ateinantiems metams. Iš tiesų, aš norėčiau jums pristatyti tuos planus, po to galėsime padiskutuoti. Uh, Iš tiesų, laikas tikrai lekia nesustabdomu greičiu. Praėjo tik tai metai, kai mes matėmės, o šiais metais jau visi žvelgiame dar labiau prieki 2013 metus, metus gegužės mėnesį, kai mus laukia laiko terminai, visi pasirengimai turi būti gyvendinami e, rengiant gairės ir informacinių technologijų priemonės Kalbant apie vertinimą, didžiuojasi galėdamas jūs informuoti, kad mes dabar jau įgyvendiname e, lakučio mėnesio laiko terminą, iki tada įvertinome visus patikrinimų pasiūlymus, kuriuos buvome gavę. Ir dabar mes sudarėme su valstybėmis narėmis, kad jau reikia pradėti įgyvendinti tikslinę strategiją, kuri yra skirta pasiekti aukštesnio lygio atitikčiai tarp e, cheminių medžiagų registravimo reikalavimų. Taip pat sutarėme, kad įvairios medžiagos ir e, turinčios nanoformas turi būti taip pat registruojamos. Ir jau yra pirmieji sprendimai priimti tam, kad būtų šitas reikalavimas įgyvendintas. Iš tiesų, aš esu įsitikinęs, kad mes pasieksime savo nusistatytą ambicingą tikslą, kurį mums nustatė komisaras Patošnikas ir visi pirmininkas Tajani. Iki 2000, e, tas tikslas buvo nustatytas 2010 metais, kad 136 medžiagos e, būtų patvirtintos iki šių metų pabaigos. Šią savaitę mes e, jau paskelbsime e, pavadinimus tų įmonių, kurios registravo savo e, cheminės medžiagas mūsų interneto svetainėje. Ir apie biocidus dar pakalbėsiu truputį vėliau, nes biocidai yra vieni iš tų medžiagų. Dabar norėčiau Jums pristatyti mūsų planus ateičiai, mūsų ambicijas. Ir ką turiu galvoje, sakydamas ambicijos. Jeigu pažvelgtume į žodyną, pamatytume, kad ambicija tai yra labai stiprus troškimas ir ryštas pasiekti sėkmės. Ten taip pat rašoma, kad ambicinga įmonė turi labai aukštus tikslus, kuriuos pasiekti yra sunku. Na, mes, Europos cheminių medžiagų agentūra, galime atitikti tas abi apibrieštis. Mes turime daug ambicijų norime būti sėkmingi ir mūsų oficiali vizija yra tapti pasaulio pirmaujančią reglamentavimo instituciją, e, dirbančią cheminių medžiagų saugumo srityje. Ir visiškai teisinga mano galva, kad mes siekiame tiek daug. Bet noriu ypatingai pabrėžti tris mūsų ambicijas. Tai yra gerinti savo reputaciją, taip pat nepriklausomumą taip pat pasiekti kuo daugiau tikslinės auditorijos ir e, teikti paprastą ir lengvai naudojamą informaciją ir taip pat bendradarbiauti kiek galima glaudžiau su mūsų suinteresuotomis šalimis. Nuo pat tada, kai EHA pradėjo savo darbą, mes stengiamės būti nepriklausomi ir nešališki. Kiekvienas sprendimas, kurį mes priimame, turi būti paremtas tik tai e, moksliniais įrodymais. Bet e, nepakanka būti nepriklausomais. Mes turime būti turime taip ir atrodyti. Ir turint visą tai galvoje, per pastarosius metus mes atnaujinome savo nešališkumo politiką ir taip pat e, interesų konflikto vengimo politiką. Šiais metais iš auditorių rūmo ataskaitos matėme keletas ryčių, kur gali būti, kad pasitaikys interesų konfliktų. Iš tiesų, auditorių nuomonė didžiąją dalimi sutampa su mūsiške Ir jų ataskaitoje buvo pateikta tam tikrų rekomendacijų, bet mes jau jas esame įgyvendinę. Ir mes žinome, kad Europos piliečiams viena ES institucija yra lygi kitai institucijai. Ir jeigu padaroma žala vienoje, tai ta žala jaučiasi visiems. Todėl jūs galite net nebejoti, kad mes tengiamės daryti viską, ką galime, tam, kad Europos cheminių medžiagų agentūra nenuviltų ES šeimos. Kita mūsų ambicija yra pasiekti daugiau ir platesnių auditorijų, daugiau žmonių. Mes norime, kad, kad e, informacija apie cheminės medžiagas, kurią mes pateikėme savo svetainėje, būtų paprasta ir lengvai suprantama. Ir mes ketiname dar pagerinti, patobulinti savo portalo sąsajas tam, kad informacijos paieška būtų paprastesnė. Mes dabar konsultuojame su savo suinteresuotomis šalimis tam, kad suprastume, kokie yra jų lūkesčiai. Siekis prieiti prie tų žmonių, kuriems yra naudinga mūsų informacija ir jos paprastinimas yra mūsų vienas iš pagrindinių tikslų ateinantiems metams. Ir tiek savo interneto svetainėje, tiek rengiamoje medžiagoje to ir siekiame. Ta darydami mes bendradarbiaujame su Europos įmonių tinklu ir ketiname taip pat dirbti su akredituotais, akredituotomis suinteresuotomis šalimis. O trečioji mūsų ambicija yra bendradarbiauti kiek galima glaudžiau su suinteresuotomis šalimis. Nuo pat pradžių mes jas bandėme įtraukti savo darbą ir aš manau, kad uh, Mes iš tiesų esame pagarsėję kaip atvira organizacija. Suinteresuotos pusės dalyvauja mūsų įvairiose rengiamuose renginiuose, seminaruose ir kitoje veikloje. Kai buvo pradėtas REACH įgyvendinimas, Europos cheminių medžiagų agentūra ypatingai glaužiai bendradarbiavo su pramonės ir ties interesuotomis pusėmis, rengdama informacinių technologijų priemonės, kurios padėtų mums sėkmingai įgyvendinti naują įteisės aktą. Praėjusią savaitę vyko kasmetinis konsultacinis susitikimas su akredituotomis suinteresuotomis pusėmis ir jų organizacijomis. Ir visi kartu mes aptarėme strateginius tikslus, kadangi juos įgyvendinant e, visi turime dalyvauti, o suinteresuotos pusės ten dalyvauja kaip stebėtojai. Taip pat e, akredituotų suinteresuotų pusių organizacijos atlieka ir vertinimus. Ir dažnai pateikia rekomendacijas, į kurias mes tengiamės kiek galėdami atsižvelgti. Taip pat mes esame susi, sutarę vykdyti neformalų dialogą tarp ekos ir visuomenės viešų interesų, suinteresuotų pusių organizacijomis. Iš tiesų, mes suprantame, kad kuo sėkmingiau dirbi, tuo didesni visuomenės lūkesčiai tau atitenka. Bet mes nebijome tokių, tokio vertinimo, tokių ambicijų. Dabar dar apie vieną mūsų ambiciją, kalbu apie mūsų darbo programą. E, mes e, norėčiau paminėti keletą konkrečių dalykų. E, globalų ryč poveikį ir 2020 metų tikslus. Visų pirma, kalbant apie ryčį. ES čia yra pasaulinė lyderė ir uh, ryč principai dabar sklinda visame pasaulyje sakysime, vis daugiau e, susidomėjimo ryčių mes matome e, kitose valstybėse. E, šiais metais e, rugsėjo mėnesį tą matėme Saikam posėdėje Nairobije. E, Savame suprantama, Visa tai prisideda prie žmonių sveikatos visame pasaulyje, prie mūsų aplinkos E, apsaugojimo mūsų kompanijų konkurencingumo. Taigi, e, REACH ir mūsų agentūros indėlis e, prisidedant prie 2010 metų tikslų įgyvenimo leidžia mums iš tikrųjų didžiuotis. Gal, kalbant apie REACH įgyvenimo tobulinimą, laukiame kol komisija pateiks savo peržiūrą. E, jau dabar pasirodančios studijos e, nuteikia mus posim, e, optimistiškai. Ir peržiūra, žinoma, leis mums dar patobulinti ryč įgyvendinimą. Bet e, mums keltų rūpesti tai, jeigu papildomi reikalavimai nebūtų paremti atitinkamais finansais. Antra, Kalbant apie e, naujuosius strateginius tikslus, e, mūsų ambicijas jūs galite pamatyti iš naujojo daugiamečio plano 2013 ir 2015 metams ir mūsų 2013 metų plano. E, kita daugiametė programa apima penkis metus, nuo 2014 iki 2018. Tie planai e, atspindi mūsų patirtį gyvendant ryčią ir e, tą indėlį, kurį mes kaip agentūra esame įdėję. Žinoma, informacijos kokybė yra tas kertinis a, e, akmuo, kuriuo remiasi ryč įgyvendinimas. Jisai a, sudaro pagrindą mūsų kompanijoms a, teisingai e, valdyti riziką vietose ir taip pat e, teikti tinkamą informaciją galutiniams vartotojams. Mūsų strateginiai tikslai e, siekia e, užtikrinti e, įgyvendinimo kokybę ir e, duomenų kokybę apie cheminės medžiagas, užtikrinti, kad tie duomenys e, leis e, identifikuoti tuos, tas cheminės medžiagas, kurios kelia didžiausią susirūpinimą ir leis išspręsti mokslinius iššūkius. Aš jau minėjau, kad e, Aš jau minėjau pereitais metais, kad e, mes džiaugiamės naujais tikslais, kuriuos mums keliate. Eina kalba apie biocidus ir PIC reglamentus. E, Jūs žinote, kad nors agentūrai buvo suteikta naujų etatų, e, kad galima būtų dirbti e, su biocidais, vis tiek nebuvo surasta papildomo finansavimo. Tad 2013-aisiais e, mes turėsime įgyvendinti teisės aktus, turėdami 50 procentų mažiau žmonių, negu kad prašėme ir net 40 procentų mažiau, negu kad mums buvo paskirta. Finansiniai pareiškimai uh, leido mums tikėtis, kad investicijos ateis per artimiausias 24 mėnesius, tačiau realybė rodo, kad norint įgyvendinti IT sprendimus e, tenka užtrukti daug ilgiau. E, mes suprantame, kad valstybės narės iš mūsų tikisi nemažai. Todėl aš noriu įspėti jūs, kad e, jums gali kartais tekti nusivilti mūsų teikiamomis paslaugomis ir jų lygių, jeigu komisija ir valstybės narės nesuras galimybių paskirti didesnį uh, Um, finansavimą. Aš neprašau, kad į mūsų agentūrą būtų e, žiūrima kaip nors specialiai. Tačiau e, tikrai netlikčiau savo pareigos, jeigu neįspėčiau jūsų dėl to, kad sumažintas finansavimas e, gali sumažinti mūsų ambicijas įgyvendinant atitinkamus teisės aktus. Pagaliau, E, reikia suprasti, kad daugiau pinigų iš e, viešųjų finansų nebūtinai prisidės prie mūsų sprendimų e, suradimo. Reikia ieškoti kūrybiškų išeičių. Mums e, norisi ieškoti kitokių sprendimų. Pavyzdžiui, ieškoti atitinkamo balanso tarp viešojo finansavimo ir pajamų e, gaunamų už e, rinkliavas. E, tos kompanijos, kurios savo darbo netlieka tinkamai, dabar moka tiek pat kaip ir tos, kurios viską daro teisingai. Tuo tarpu būtent pirmosios pareikalauja daug daugiau išlaidų. O nuolaidos smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kaip kad e, a, planuoja komisija, palengvintų jų gyvenimą, bet a, e, e, mes tada galėtume veikti tik tada, jeigu kitoms kompanijoms a, įmokos padidėtų. Kalbant apie a, įmokas už biocidus, mes norėtume turėti lengvai valdomą sistemą, a, E, kuri užtikrintų e, atitinkamas įplaukas. E, baigdamas kalbėti apie pinigus, aš norėčiau pakalbėti apie kitus galimus elegantiškesnis sprendimus. Vieno katilo požiūris pareikalautų, kad komisija ir taryba nustotų kurti naujas agentūras ir pradėtų ieškoti, kaip sutaupyti. Kalbant apie 2014-2020 metų finansinę perspektyvą, mes prognozuojame, kad agentūros e, darbuotojų skaičius sumažės 5 procentais. E, jeigu bus priimti komisijos pasiūlymai ir 10 procentų, jeigu bus įsiklausyta į tai, ką sako taryba. Atsižvelgiant į mūsų agentūros e, reguliavimo vaidmenį, yra tam tikra riba, iki kurios e, tą darbuotojų skaičių galima karpyti. Ir agentūra tikisi, kad parlamentas suvoks tuos sunkumus, kurie iškils agentūrai. Mes tikimės, kad e, e, ir toliau e, tinkamai jūs informuosime apie tuos sprendimus, kai juos priims taryba. Aš akcentavau kai kuriuos dalykus, kurie buvo svarbus pereitais metais ir pašnekėjau apie mūsų ambicijas. Aš dabar pereinu prie paskutinio savo punkto. E, kur mums reikėtų jūsų paramos. Mes norėtume, kad jūs naudotumėte savo įtaką nacionaliniu mastu, nes e, te, e, teisės aktai cheminių medžiagų srityje yra įgyvendinami bendradarbiaujant nacionaliniu ir ES lygmeniu. Aš norėčiau, kad jūs darytumėte savo įtaką nacionaliniu lygmeniu, kad tie e, teisės aktai būtų įgyvendami kiekvienoje valstybėje narėje. Antra, norėtume, kad jūs e, plačiau informuotumėte tas kompanijas, kurios dirba jūsų rinkiminėse apygardose. E, ypatingai mažesnės kompanijas. Tos kompanijos gali visą mūsų medžiagą rasti 23 oficialiosiamis kalbomis e, tinklapyje. Na ir pagaliau Europos parlamentas visada nuosekliai rėmė REACH kaip e, patį moderniausią pasaulio reguliavimo instrumentą reguliuojant cheminių medžiagų vartojimą. Todėl mes norime, kad e, greta jūsų prašymų pasiekti daugiau, jūs taip pat padėtume mums e, užtikrindami tinkamą finansavimą ir etatus. Pone pirmininkė, vicepirmininkai, gerbimieji parlamento nariai, ačiū dar kartą už galimybę kreiptis į Jūs ir esu pasiruošęs atsakyti Jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū už tokį išsamų, už tokį išsamę apžvalgą. Vakar komitete mes kalbėjom apie tai, kaip įgyvendinami teisės aktai ir kalbėjome apie Europos medžiagų, cheminių medžiagų agentūrą. Ši agentūra yra labai svarbi įgyvendinant atitinkamus teisės aktus. Kalbėjot apie finansavimą. Savame suprantama, agentūrai reikia infrastruktūros, jeigu nori dirbti savo darbus, gyveninti tikslus. Jūs kalbėjote apie biudžetą, kalbėjote apie ilgametę perspektyvą, apie naujas užduotis. Ir įvertinimas kitais metais yra numatytas. Nes kitais metais su jais penkeri metai, kai buvo priimtas REACH parlamente. Tačiau kalbant apie šio teisės akto įgyvendinimą e, yra tam tikrų sunkumų. Kai kas tiesiog neįvyko ir dabar norėčiau suteikti žodžius, žodį kolegoms, pane Hasi. Dėkoju ponui Dansetui, kad atvyko į mūsų komitetą aptarti šitų svarbių klausimų. cheminių medžiagų agentūros darbas yra labai svarbus, nes jis e, tokio darbo nevykdo jokia kita agentūra nei nacionaliniu, nei regioniniu lygmeniu. Tai yra labai svarbu ne tik tai mums, europiečiams, bet ir visam pasauliui. Labai svarbu šitą darbą atlikti gerai. Ir pasimokyti iš patirties. Kaip jūs pats sakėt, yra ir didelių sunkumų, surūpinimą keliančių reiko, punktų. Pavyzdžiui, kad negalima pasitikėti duomenimis gaunamais iš uh, pramonės srityje, e, pramonės sektoriaus. Mes apie tai kalbėjome ir komitete nekartą, ir e, vizituodami cheminių medžiagų, su cheminėmis medžiagomis dirbančias pramonės šakas. Panašu, kad šita problema, duomenų kokybės problema yra daugelypė. Atrodo, kad net e, pramonės e, teikiamų duomenų išsamumas netitinka teisinių reikalavimų. Tuose duomenyse nerandame visų elementų, e, visko, kas yra reikalaujama pateikti pagal ryčių teisės aktus. Taigi tokia yra dabar padėtis su pateikiamais duomenimis. Norėčiau sužinoti, kaip Jūs planuojate pagerinti padėtį, ką Jūs žadate daryti, kaip sakėte, virželio mėnesį kitais metais yra artimiausias terminas. Kaip į, užtikrinsite, kad įmonė suteiks visą informaciją pagal visus punktus, kaip yra numatyta ryč reglamente. Uh, Kitas šios problemos e, sluoksnis ar lygmuo yra tas, kad iki šiol įmonės, kurios e, netitiko su reikalavimu, ar ne iki galo atitiko ir kokybės prasme netitiko reikalavimų. Pavyzdžiui, tokios įmonės, kurios e, taiko netinkamas rizikos valdymo priemonės ir agentūra reaguodavo siūsdama e, kokybės priežiūros pranešimus. Nemanau, kad tai yra pakankamai e, griežta priemonė kad e, pramoninkus priverstumėm imtis atitinkamų veiksmų, kuriuos jie turi vykdyti. Taip pat ir nėra labai teisinga tų įmonių atžvilgių, kurios pateikia visus kokybiškus ir, ir pilnus duomenis. Taigi, um, ką planuojate daryti, kaip planuojate pagerinti padėtį šitoje srityje? Ir dar vieną klausimą iškelsiu, jis irgi susijęs su duomenų kokybės problema. Tai būtent e, apribojimai numatyti tiems chemikalams, kurie yra problematiški. Iki šiol, kiek žinau, per šešerius metus, kiek ryčių galiojo, tik tai keturi sprendimai dėl apribojimų buvo priimti atrodo, kad dirbama labai lietai ir norėčiau sužinoti, kodėl taip lietai yra dirbama. Ar todėl, kad REACH kaip procesas yra labai sudėtingas, ar todėl, kad ECA komitetai reikalauja labai daug įrodymų, aukšto lygio įrodymų prieš imdamiesi veiksmų, ar galbūt valstybės narės arba komisija stabdo šitą procesą. Pirmininkas, ačiū. E, Pona Zėber. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Dansatui, kad atvyko su, su mumis aptarti REACH dokumentą, kuris po vienas stambiausių dokumentų primtų per praeitą kadenciją ir labai įdomu išgirsti, kaip sekasi jį gyvendinti. Taip pat buvo labai įdomu klausyti, kaip jūs kalbėjote apie pakeitimą. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kaip galima pakeisti kai kurias cheminės medžiagas. Mes ruoždami dokumentą labai daug apie tai kalbėjome. Girdėjome, kad ECA padeda įmonėms pakeisti cheminės medžiagas ir tikriausia tai ir yra didžia, pagrindinė esmė šito dokumento, šito proceso atsikratyti tų cheminių medžiagų, kurios yra pavojingiausios ir dirbti su mažiau pavojingomis medžiagomis. Kitas punktas yra susijęs su to, ką sakė pane Hasi, dėl duomenų kokybės. Kaip galite būti e, tikras, kad tas rizikos įvertinimas, kurį turi atlikti įmonės, yra sėkmingas, e, jis yra atliekamas sėkmingai? ir, ar, kad, ir kaip įstikinate, kad kiti gali prieiti, turi prieigą prie rizikos vertinimo. O tai juk yra labai svarbus dalykas. Šiame, praneš, šiame komitete e, mes e, ruošiame pranešimą ir vienas iš esminių dalykų pranešime buvo vadinamos sąsajos crosslinks. Jeigu turime medžiagą, kuri yra prioritetų sąraše ir yra numatyti jai tam tikri slengščiai, tam tikros ribos, bet ECA visgi apribojimai, bet ECA leido registruoti šitą medžiagą, tada būtų prasminga duomenis apie tą medžiagą įtraukti į ECA valdymo sistemą. Taigi, kaip yra elgiama su tokiais atvejais? Kaip įvertinamos medžiagos? Kaip tie duomenys galėtų grįžti atgal į ECA ir būti įtraukti į, į visą analizės procesą. Tai liktai ir naujas rytis ir pagal dabartinius teisės aktus e, nėra reglamentuojama. Aš tą žinau, bet norėčiau sužinoti jūsų reakciją, jūsų pirmasias mintis. Reikia kovoti su užterštumu, e, jo, su užterštumu jo šaltiniuose, o ne su, kaip su galutiniu rezultatu, nes taip yra daug efektyviau ir, ir daug geriau. Dabar norėčiau pasveikinti studentus iš Bernsteino tai universiteto, tai yra, jie yra mūsų svečiai, sveiki atvykę. Vienas iš deputatų pakvietė šitos svečius. Išdidžiai senko mm, praktikantai taip pat lankosi mūsų posėdyje ir jie stebi, kaip teisės aktų leidėjai dirba. Taip pat čia praktikuojasi ir vertėjai žodžiu. Juos irgi sveikiname atvykusius į mūsų posėdį ir žodis ponui Lainen. Ačiū pirmininkė. Pone Dancetai, sveikinus atvykus. Šis komitetas yra vienas iš svarbiausių dirbančių su klimato kaita ir aplikosauga. Ir mes tikrai džiaugiamės agentūros pasiekimais. Jūs išreiškite susirūpinimą dėl finansavimo jūsų agentūros. Turint galvoje e, biocidų e, reglamento įgyvendinimą, sakote, kad iš tikrųjų trūksta e, finansų, o jūs tą sistemą turite įgyvendinti, tai tikrai mes turėtumėm susirūpinti. Ir praeitie yra panašiai buvę, kai parlamentas turėjo uh, imtis veiksmų, kad užtikrintų ekos tolimesnį darbą. Kalbant apie biudžetą, apie, apie biudžeto komitetą, uh, greičiausiai, kiek bebūtų numatyta dabar, e, vis tiek finansavimas bus sumažintas. Todėl mes turėtumėm e, jau dabar pradėti atidžiai stebėti biudžeto komiteto darbą, kad jums nebūtų apkarpyti lėšos per daug stipriai. Jūs kalbėjote apie kad Europa yra lyderė e, cheminės medžiagų, cheminių medžiagų kontrolėje. Aišku, labai džiugu, bet įdomu, ką kitos pasaulio vietos mano apie tai, ką pavyzdžiui JAV ir, ir Kinija, ką apie tai mano, jie, kaip jie dirba. Mes, tarkime, uždraudžiame kai kurios chemikalus, bet kitos šalis leidžia juos naudoti ir tada e, importuojamose prekėse ES mes gauname vėl tas pačias cheminės medžiagas, tarkim, vaikų žaisluose arba tekstilės produktuose ir taip toliau. Buvo keltas klausimas ir apie pakaitalus. Sakėte, kad norime naudotis sveikesnius ir saugesnius chemikalus, kai kuriuos reikia išimti iš rinkos ir pakeisti saugesniais, tai yra lėtas procesas ir norėjau jūsų paklausti, kodėl visgi tas pakai, pakaitim, pakeitimo procesas yra toksai lėtas. Dar vienas klausimas. Neseniai apie chemikalus e, skaldimo procese. Ir ruoždami pranešimą sužinojom, kad chemikalai skaldimo procese gali sukelti pro, e, problemų, bet tiksliai nežinome, kokių norėtumėm išgirsti ekos poziciją. Dėkoju, ponas Kramers. Iš tiesų labai gerbiu jūsų darbą, jūs tikrai daug nuveikėte įgyvendindami ryč ir manau, kad jūs puikiai padirbėjote. Ta, tai viena, ką norėjau pasakyti. Antra, per tą laiką, kai jūs vadovavote EKAI, jūs visą laiką labai rimtai žiūrėdavote į Europos parlamentą. Iš tiesų, jūs su mumis konsultavotės ir mes tikrai tai labai vertiname. Manau, kad verta ir tai pastebėti nes tikrai ne visų agentūrų vadovai elgesi taip kaip jūs. Ir dabar turiu labai konkretų klausimą dėl 14 priedo. Jūs apie jo turinį kalbėjote savo pranešime. Reguliariai ir vis dažniau atsiranda įmonių, kurios susisiekia su mumis, sakydamos, kad gali susidurti su draudžiamomis medžiagomis, kurioms alternatyvų neturi. Ir yra visas sąrašas tokių panašių medžiagų. Tai iš tiesų atrodo, kad dabar labai aktuali tema. Pavyzdžiui, su, su stroncio junginiai yra vieni iš tokių medžiagų, kai gali būti neišvengta žalos nei pramonės šakoms naudojantiems tas medžiagas, nes jos yra dažnai naudojamos korozijos prevencijai, lėktuvų priežiūros darbose. Ir kol kas lėktuvų priežiūros darbai nepatenka į ryč taikymos rytį. Bet jeigu patektų, tuomet e, būtų tikrai sunkumų tai pramonės šakai. Galbūt negalėtumėte atsakyti mano klausimą e, tuoj pat, bet e, norėčiau, kad pagalvotumėte apie tai. Iš tiesų, su tom medžiagom, kurios yra tame sąraše 14 priedė, ar visą laiką yra įvertinamas ir įvertinama ir nauda, ir žala, kurią gali patirti atitinkamos pramonės šakos. Nes, na, jeigu lėktuvai bus aptarnaujami, tarkime, Turkijoje ateityje, tai tuo metu mūsų nuostatos ten negalios ir žala aplinkai vis tiek bus daroma, o nukentės mūsų pramonės šakos. Iš tiesų, gali būti tokių įmonių, kurios nuspręs, kad joms neverta laukti autorizavimo, leidimo procedūros pabaigos ir jos tiesiog iškeliaus kitur pirkti tų paslaugų. Ir tuomet investicijos gali būti, kad e, bus nukreiptos ne į ES vidų, o už jos ribų. Dėkui. Morkūnaitė. Klausimas bus e, labai toks konkretus ir, ir, ir galima sakyti, ne visiškai susijęs su um, nevisiškai susijęs su agentūros veikla, tačiau apie galimą cheminę taršą. Kaip žinia, po antro pasaulinio karo Baltijos jūroje yra palaidota nemažai cheminio ginklo ir kitų, taip vadinkime, antro pasaulinio karo pramonės liekanų. E, ir Dabar tiesiant e, viena atšaka Nord Streamo jau yra nutiesta, kita jau žinome iš spaudos, kad yra planuojama atšaka tiesti į Kaliningrado sritį ir būtent per tas sankaupas to e, cheminio ginklo palaidojimo vietų. Mano klausimas būtų, jeigu būtų išjudintas tas cheminis ginklas ir pasklistų cheminė tarša, ar jūs kaip e, agentūra, ar turite patirties uh, žodžiu, sprendžiant tokias problemas, ar yra e, panašus dalykai atsitikę, nes aš kaip suprantu, tai pašalinimas cheminio ginklo ir karinės amunicijos nėra jūsų e, kaip tiesioginio darbo užduotis, tačiau galima cheminė tarša e, visgi turbūt yra jūsų uh, darbo veikloje. Tai kaip Jūs galėtumėt pakomentuoti? Ir aš labai atsiprašau, turiu išbėgti į balsavimus, bet labai prašyčiau, kad Jūs atsakytumėt, nes tikrai čia yra žmonės, kuriems, kuriems rūpi tą atsakymą išgirsti. Ačiū Jums. Dėkoju, Karlas Šliteris. Šiandien anksčiau jau buvom susitikę, Kai kuriuos iš mano klausimų jūs jau žinosite. E, buvo kalbėta apie auditorumų ataskaitą e, ir konkrečiai dėl interesų konfliktų, kokių ėmėtės prevencinių e, veiksmų ir taip pat dėl naujojo sąrašo, kiek galvojate 2015 metais cheminių medžiagų kandidačių sąraše bus jų įrašyta. Pana Šimanskis. Dėkoju. Norėčiau grįžti prie to, ką kalbėjo kolegė anksčiau. Dėl Baltijos jūros. Iš tikrųjų, ten e, turime rimtą problemą. Nėra aišku, kiek toksinių medžiagų, pavyzdžiui, yra palaidota Baltijos jūroje. E, korozija e, veikia ir mes tiesą sakant nelabai žinome ir kokios ten tos medžiagos ir kur, kuriuose vietose jos yra palaidotos. E, E, iš Baltijos jūros netiek daug yra išėjimų, ji daugiau ar mažiau izoliuota jūra, tik tai per Skagerako sąsiaurį ir e, gal dar kitur įmanoma iš jos išplaukti. E, Baltijos jūroje E, žvejoja nemažai e, žvėjų, tame tarpe Lenkijos žvėjų ir e, iš tikrųjų gali kilti rimta grėsmė jų sveikatai. Niekas nežino, kas išbarstyta Baltijos jūroje ir mums, mums regis, kad reikia į tai rimčiau pažiūrėti. Anksčiau kalbėjusi kolegija tą klausimą kėlė ir, ir aš pats norėčiau, kad jūs savo darbe šitą problemą taip pat e, imtumė, imtumės, imtumėte spręsti. Pirmininkas, na, atrodo, reiktų plėsti chemin, cheminių medžiagų agentūros e, įgaliojimus, kad galima būtų apriepti taip pat ir cheminių ginklų klausimą. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre invitation à laquelle je réponds avec plaisir. Plaisir d'autant plus que je revois beaucoup. Dėkuoju, panė pirmininkė, ir ačiū už e, jūsų pakvietimą. Mielai į jį atsišaukiau. E, matau, kad e, jūs komitetas kaip ir anksčiau labai aktyviai stengiasi dirbti, gindamas žmonių sveikatą ir aplinką man tenka posėdžiauti cheminių medžiagų agentūros valdyboje ir turiu pasakyti, kad man e, didelį įspūdį e, daro tas darbas, kurį agentūra veikia vadovaujama gerbiamo direktoriaus. 33 e, tūkstančių medžiagų užregistruota, naudojant labai sudėtingą informacinių technologijų sistemą ir reikia tik pagirti tą darbą, kurį sugebėjo atlikti agentūra. E, norėčiau e, paremti tai ką mūsų direktorius čia paminėjo, e, mūsų laukia labai dideli darbai ir jeigu norime pasiekti sėkmės e, biocidų srityje ir kitose srityse būtina, kad e, mūsų darbas e, paremtų ir atitinkamas finansavimas. Rūpiučio pabaigoje, kaip jau buvo minėta, įvyko vizitas į agentūrą ir, kaip jau taip pat buvo minėta, atliktas tas vadinamasis compliance check, atitikimo vertinimas. E, čia turėtume suprasti, kad agentūros prašoma kontroliuoti 5 procentus atvejų, e, bet būtent valstybių narių e, atitinkamos institucijos tas inspekcijas atlieka. Tai nėra taip paprasta, nes ne visi dosie yra užpildyti tos inspekcijos e, nereiškia vien tik tai varnelių padėjimą sąraše. E, tuos atitikimo patikrinimus e, reikia atlikti panaudojant informacinės technologijas ir jeigu mes norime, kad tikrai tas daiktas neliktų popieriuje, tai reikalauja labai sudėtingų informacinių technologijų sistemų. Aš tikiuosi, kad ir, ir parlamentas, ir kiti supranta, su kokiais sunkumais susiduria įmonės, kada joms reikia visas tas formas, labai sveitingas formas užpildyti. E, dar viena problema, ir jūs tą aiškiai e, žinote, kad mes dirbame nepriklausomai, nešališkai. Žinoma, e, mano patirtis kaip parlamentarės e, patirtis e, tam tikrą įtaką daro. Vis tik, kai aš žiūriu į tas sistemas, kurios yra labai e, sudėtingos ir, ir panaudojamos, tai e, įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, vidutiniai ir smulkiai įmoniai susidūrus su tomis e, labai sudėtingomis formomis, kurias reikia užpildyti, tai yra labai daug darbo pareikalaujantis dalykas. E, eina kalba apie kartais šimtus puslapių, kuriuos reikia užpildyti. Taigi, e, svarbu kad e, agentūra iš tikrųjų taptų savo apreptimi tarptautinė. Nes jeigu norime, kad pramonė neišvažiuotų iš čia ir tuo pat metu norime e, apsaugoti žmonių sveikatą ir e, aplinką, turime tapti tikraisiais pasaulio lyderiais. Ir aš manyčiau, kad reikėtų akcentuoti būtent šitą agentūros tikslą. Dėkuoju dabar komisijos atstovas ponas Beaumont dalyvauja mūsų posėdėje. Prašau. Thank you, Chair. Dėkui, pirmininkė. Daug ką čia nepasakysiu, gal tik tai sureaguosiu į pastabas dėl e, išteklių. Tai yra mm, komisijos kompetencijos rytis. E, dėl biocidų aš nieko čia pridurti negalėsiu. Dėl e, įmokų reglamento, ryčia įmokų reglamento, tai iš tikrųjų mes keitėmės nuomonėmis su agentūra, kaip galėtume peržiūrėti tą reglamentavimą. Mes suprantame agentūros norą maksimizuoti savo išteklius, bet e, mes e, iš tikrųjų turime ieškoti balansą tarp e, reikalavimų pramoniai ir prieinamų išteklių. E, ir žinoma, mūsų ranko šiek tiek ribot, e, surištos, e, jeigu norime teigiamai sureaguoti į agentūros kai kurios prašymus. Daugiau nenorėčiau jūsų laiko gaišinti. Man atrodo, kad agentūros direktorius pateikė labai išsamų vaizdą. Bet kuriuo atveju galima būtų dvišal pagrindų visada paskelbėti. Dėkuoju, pirmininkė. E, pabandysiu pradėti nuo tų klausimų, kurie man buvo pateikti. Pirmiausia, e, ponios Hasi klausimas, e, mūsų kontaktinis asmuo jam, jam kėlė, jai kėlė kai, kai kurių būkštavimų dėl e, atitikimo e, patikrinimų, e, dėl dosie pilnumo. Ką mes darome siekdami, kad dosie būtų pilnai užpildytos ir ar, kaip mes tikriname, ar laikomasi atitinkamų nuostatų. E, žinoma, mes e, turime atlikti tą patikrinimą, e, pažiūrėti, kad dosie būtų iš tikrųjų pilnai užpildytos. Savame suprantama, kad tam yra reikalinga panaudoti informacinių technologijų sistemas. Mes bandome truputėlį labiau ir labiau uh, akcentuoti pilnumo patikrinimą ir darome tai pamažu, palaipsniui. Aš minėjau, kad e, nuo rytojus prasideda moratoriumas e, kitam registravimo laikotarpiui. E, tikrinant atitikimą tų dosie, tai savame suprantama, e, mokomės dirbdami. E, pirmiausia, mes studijavome visas dosie ir žiūrėjome į visus, visus aspektus ir paskui mm, rengdavome kokybės stebėsenos laiškus. Na, o pastaruoju metu labiau pradėjome akcentuoti būtent uh, atitikimo e, aspektą. Nes e, prieš pilnai vertinant saugumo instrukcijas e, mums reikia atlikti tikslinį atitikimo patikrinimą ir tik tada pereiti prie saugumo instrukcijų, bet darome tai žingsnis po žingsnio ir bandome išspręsti Mm, e, išanalizuoti e, visus dosie, kur potencialiai gali būti problemų. E, ir tais atvejais, kada matome, kad dosie nesilaiko būtinų reikalavimų, mes imamės tada veiksmų, uh, negriežtų veiksmų, įspėjamųjų veiksmų e, prieš e, įmonės. Bet reikia pasakyti, kad e, tokiu atveju yra dešimtimis, palygint su daugeliu tūkstančių dosie, kurių mes turime iš viso. Kokybės stebėsinas laiškai tiesiogiai yra įtraukiami į, į sprendimų prieimimą. E, jeigu atsižvelgsime, kad ryč veikia e, šešis metus, tai e, kitą birželį reikia pripažinti, kad faktiškai ryč praktiškai veikia, veiks tik tai penkis metus. Dėl apribojimo sprendimų, tai komisijas per savo sistemą priima ribojančiuosius sprendimus. E, bet turime suvokti, kad e, yra atitinkamas procesas, kurio reikia laikytis ir komisija e, per kelis pereitus metus priėmė mm, visą virtinę sprendimų, kurių inicijavimas buvo praeitie. Kitaip sakant, yra tam tikras uh, E, laikas, kuris turi praeiti. E, apie tai mes kalbėjome su kolega Šliuter, e, jis paminėjo kai kuriuos ankstesnius apribojimus, kurie rėmėsi ankstesniais teisės aktais. Nemanau, kad trūksta valios. Mes aš, esame suvaržyti teisės aktų, kuriuose yra labai daug terminų. Mes žinome, kad kai gauname kažkokią dosiją, jau galime prognozuoti, kada sulauksime atitinkamų nuomonių. Ir jeigu e, tų terminų nesilaikoma, tada jau komisija komitologijos būdu priima savo sprendimus. Toliau e, dėl e, medžiagų kandidačių sąrašo, leidimų, e, medžiagų, kuriams leidimai išduoti sąrašo. Tai savame spantama, mes, kai kalbam apie jų pakeitimą, kitomis medžiagomis viskas yra susiję su sudėtingais dalykais, viskas susiję su informacija, labai dažnai tai taip pat susiję su konfidenciale informacija, reikia suvokti, kad e, kompanijos tarpusavėje konkuruoja. E, bet reikia taip pat suprasti, kad e, REACH pasitarnavo kaip didžiulis stimulas ieškant pakaitalų E, cheminėms medžiagoms. E, daug e, įmonių pasinaudojo nustatytais registravimo terminais ir tai taip pat prisidėjo prie pakaitalų registravimo labai didelė dalimi. Dabar apie rizikos valdymą. Mes turime užtikrinti, kad e, e, viešojo valdymo įstaigos e, turėtų prieigą prie visos informacijos, nes būtent joms tenka priimti sprendimus draugė su komisija dėl rizikos valdymo. Taigi mes padedame ne tik suteikdami informaciją, bet taip pat padedame ir pasinaudoti tą informaciją E, siekiant pagerinti rizikos valgymą. E, valstybės narė šiais metais pradėjo jau e, atlikinėti medžiagų įvertinimą. Mm, jie, jie tarkim, pasirenka vieną kurią medžiagą ir, ir įvertina, ar yra kažkokių spragų informacijoje ir Jie taip pat gali pradėti analizuoti atskirus dosie, e, siekdami įvertinti, ar reikia tolesnio rizikos valdymo. Manau, kad tai neblogai veikia, bet žinoma, viskas priklauso nuo tų dosie kokybės, kad e, tos kompetitingos institucijos galėtų veikti remdamosi pilna informacija. Jūsų trečio klausimo labai specifinio aš nelabai supratau, gal dvišalių pagrindų po šio posėdžio galėsime apie tai pasikalbėti. Dėl finansavimo. Aš jau iškėliau tą mintį, jog yra labai svarbu, kad iš vienos pusės tinkamai būtų finansuojama biocidų, e, finansuojamas biocidų aspektas. E, esu ir parašęs komisijai, e, prašydamas e, sprendimų, bet aš tikrai norėčiau, kad 2013 būtų patvirtinta pilna subsidijų suma biocidams. Nes tai, nes mes perėmėme tikrai labai svarbu teisės aktą. Buvo kalbama apie tarptautinį aspektą ir e, kaip kitos šalis e, reaguoja ir konkrečiai JAV ir Kinija. Jos iš tikrųjų e, atlieka tam tikrą parengiamąjį darbą dėl potencialiai galimų naujų teisės aktų, uh, bet žinoma, jos turi įsitikinti, kad turės parlamento pritarimą naujoms, naujiems įstatymams. E, o jūs žinote, kad prieš du metus tokie planai JAV e, buvo įstrigę ir reikia dabar pažiūrėti, ar iš tikrųjų yra ten pakankamai nusiteikimo peržiūrėti egzistuojančias teisės aktus. E, jeigu jie turėtų modernius teisės aktus, tada tai leistų pradėti keistis e, konfidencialia informacija su jais e, ir tokiu būdu mes galėtume mūsų sukauptą žinias pasidalinti su institucijomis už Atlanto. Bet reikia dar palaukti ir pažiūrėti, ar būtent taip ir atsitiks. Žinoma, ir, ir Kinija dabar, kada ten e, yra nauja vadovybė, jaus tam tikrą spaudimą e, priimti naujus įstatymus. Bet turime pažiūrėti, kaip iš tikrųjų viskas bus. Indija taip pat e, juda ryč linkme, bet bent jau stengiasi su mumis konsultuotis šiais klausimais bando susivokti, kokie yra potencialus e, naujų įstatymų šitoje srityje privalumai. E, mums, aišku, yra svarbu, kad galėtume draugė dirbti e, ne tik su institucijomis, kurios inspektuoja gamybinius pajėgumus, bet taip pat e, reikia dirbti ir su muitinės institucijomis ir mes turime užtikrinti, kad e, tas darbas būtų nuoseklus ir suderintas su kitomis inspekcijomis. E, dėl pakaitalų esu jau šnekėjęs, tikiuosi, kad atsakiau pakankamai. dėl vadinamojo fracking, e, tai e, aplinkos e, generalinis direktoratas mūsų paprašytas analizuoja šitą klausimą, bet turime mm, suprasti, kad kalbame apie labai specifinę medžiagą ir labai specifinį jos panaudojimą. Ir Labai sunku įsivaizduoti, kad e, kiekvienas e, labai specifinis e, medžiagos elementas bus labai specifiškai reglamentojamas, taigi įmonėms leidžiama grupuoti tuos dalykus ir mes turime su pramonė daugiau kalbėtis apie tai, kaip galima būtų vartojimo instrukcijas detaliau aprašyti dėl 14 priedo ir kad įmonės skundžiasi. kurios e, gamina kai kurias medžiagas, kurios yra e, reikalingos e, paviršiui apdoroti ir procesus, kurie naudojami lėktuvų, orlaivių gamyboje, tai iš esmės e, įvyko tam tikras nesusipratimas, kai kalbama apie tai, kas atsitinka leidimų išdavimo procese. Taigi, e, e, leidimų išdavimo procesas nėra sukurtas tam, kad jisai e, būtų panaudojamas e, medžiagos uždraudimui. E, ypač kai kalbame konkrečiai apie chromatus. Ir e, pati pramonė turi e, ne pernelyg nesureikšminti e, tų dalykų, mažiau bijoti leidimų išdavimo procedūros, e, nebijoti teikti paraiškas leidimui, nes e, tiesą sakant, nustatomas toksai terminas, kuris leidžia jiems, e, kuris suteikia jiems pakankamai laiko paieškoti pakaitalo. dėl dviejų klausimų susijusių su ginklais ir, ir, ir tarša. Baltijos jūroje, kaip jūs, ponė pirmininkė, ir paminėjote, iš esmės mes už tai nesame atsakingi, mes tiesiog e, turime užtikrinti, kad medžiagos teisingai būtų klasifikuojamos, jeigu e, e, jos daro žalingą poveikį vandens sistemoms, o e, ir mūsų darbas čia yra ribotas, yra kiti teisės aktai, kurie tuos dalykus turi spręsti. Pana Šliuteris kalbėjo apie interesų konfliktą, konfliktus, e, to dalyko svarbą. Kaip aš ir sakiau, mes e, suprantame, kad uh, turime užtikrinti, e, kad nebūtų interesų konfliktų, mes turime tinkamai valdyti deklaracijas ir užtikrinti, kad ekspertai, kurie dirba mūsų darbo grupėse, deklaruotų savo interesus. Jeigu e, e, tai būtų susijęs su jų ankstesnė veikla. dėl medžiagų perkelimo iš medžiagų kandidačių į e, leidimus gavusi medžiagų sąrašą. Tai iš tikrųjų tas perkelimas turėtų būti e, greitesnis. E, tai yra sudėtingas dalykas, susijęs taip pat ir su tam tikru lobizmu iš įmonių pusės kiek medžiagų bus e, medžiagų kandidačių sąraše po trijų metų, yra sunku ką pasakyti. E, mes e, norėtume draugę su komisija ir valstybėmis narėmis pradėti naują planavimo ciklą E, ir e, susitelkti ties e, tomis medžiagomis, kurios potencialiai gali kelti nerimo. Ir tada jau valstybės narės turėtų apsispręsti, ar reikėtų imtis tiesioginių apribojimų E, buvo malonu e, girdėti tai, ką, ji pas, e, ką pasakė ponė Leperūs. Mes darome viską, kas įmanoma, nepaisant išteklių apkarpimo tiek valstybėse narėse, tiek ir mūsų agentūroje vis tiek stengsime savo ambicingus planus įgyvendinti. 5 e, procentų apkarpimas, žinoma, gali būti skausmingas ir e, ateityje gali padaryti neigiamą e, įtaką dosie kokybei ir laikymui, atitikimui todėl reikės diskusijų e, dėl to, kaip e, turėtume būti tinkamai finansuojami, pasitelkiant tiek viešuosius finansus, tiek privačiuosius. E, jūs taip pat minėjote, kad daugiau reikėtų plačiau taikyti e, cheminės saugos e, ataskaitų ir e, cheminių duomenų dokumentų naudojimą, bet toks naudojimas turi būti sutartas su pramonė, tie dokumentai turi būti susijęti su mūsų sistemomis ir mes raginame pramonę, kad jie neužmirštų šito prioriteto. Ir aš labai tikiuosi, kad jie savo darbo dalį atliks. Dėl tarptautinės dalies aš jau pakomentavau, tad ponė pirmininkė atsakiau į klausimus ir rūpeščius. Ačiū, ponė Dansvai. Ačiū už pasisakymą ir už tai, kad atsakėte į visus klausimus. Buvo išsakyta ir pageidavimų šio ryto posėdyje. jūs atvykęs iš tą posėdį jau ir išpildėte keletą pageidavimų. Žinoma, finansinė perspektyva e, bus e, vienas labai svarbu vaidmenį ir REACH įgyvendinimas ir kitų programų įgyvendinimas šiek tiek priklausys ir nuo biudžeto. Aplinkos, su aplinkosaugos susijusi eilutė visada e, priklauso nuo finansavimo, ar mes tikrai turime išsikariauti tą finansavimą. Taigi mes su taryba stengisimės išsikariauti, kad agentūrai būtų pakankamai paskirta lėšų. Mes e, kartu su taryba esame už tai atsakingi. Taigi labai dėkoju už tai, kad atvykote. Mes didžiuojamės Europos cheminių medžiagų agentūros darbu. C500 milijonų gyventojų jaučia svarbą jūsų darbo, kaip ir sakė kolegos šį ryt. Galbūt reikėtų stiprinti agentūrą. Taigi mes einame teisingų kelių, nors tas kelias yra akmenuotas, bet esu tikras, kad ir toliau eisime teigiamą linkme. Dar kartą ačiū, kad atvykote, ponia Odin, norėčiau Jums padėkoti už tai, kad dalyvavote mūsų posėdėje. Jūs esate ir parlamento atstovė agentūroje. Ačiū, kad atvykote. Atsiprašau, kad buvo šiokio tokio nesusipratimų. Šiokio tokio nesusipratimų. Džiaugiamės, kad dalyvavote. E, taigi sėkmės jums. Thank you. So, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt und das ist der Tagesordnungspunkt 20. STOA-Tätigkeit. Kągi tęsime darbą. 20 darbo targės punktas - mokslinio ir technologinių sprendimų vertinimo skiriaus veikla. E, projektas tvarus gamtos išteklių valdymas. Pirmiausia, suteiksiu žodį kolegai Kjama, pristatys e, šį, šią temą o tada suteiksime žodį svečiams. Taigi, kolega Džiama. Dėkoju. Esu labai dėkingas komitetui už tai, kad nuspręsta apsvarstyti vandens išteklių tvarų valdymą. Kai buvo pradėtas projektas dėl vandens išteklių tvaraus valdymo, mane, man atrodė ir iki šiol atrodo, kad tai yra mažiausiai išvystyta gamtos išteklių tvaraus valdymo sritis. tiek kalbant apie įstatymo leidėjus, tiek e, kalbant apie visuomenę, atrodo, kad vandens išteklių problema yra mažesnė negu energetikos išteklių problema ar kitokių išteklių problema. Šiame tyrimė mes bandome rasti teigiamų sprendimų Europoje. Europa dabar lik ir neišgyvena švaraus geriamo vandens e, trūkumo krizės. Bet e, pietiniuose Europos regionuose, taip pat ir Vengrijos e, Centrinėme regione tokia problema egzistuoja. 10 procentų Europos gyventojų susiduria su vandens trūkumu. Šiame tyrimė pateikiau konkrečių e, pasiūlymų. Ne tik aprašyti, apibūdinti dabartinę padėtį, bet ir pasiūlyti, kokių priemonių galima imtis. E, turiu galvoje mes, Europos parlamentarai, ką galėtumėm daryti. Pirmiausia, reikėtų e, pasinaudoti gerais pavyzdžiais, geriausiomis praktikomis Europoje. Du pavyzdžiai yra. Pirmas pavyzdys - Baden-Württembergo žemė Vokietijoje. Jeigu Baden-Württembergo žemdirbys gali garantuoti, kad vandenyje nėra daugiau negu 15 ml nitratų, e, tas e, žemdirbys gauna 200 eurų už hektarą išmoką. Tai būtent labai įdomu, kad Badeno Württembergo e, žemės vyriausybė moka už švarų vandenį. Yra ir dar viena privati iniciatyva e, Prancūzijoje. Vitel vandens gamintojai turi panašią sistemą sudaro ilgalaikę sutartį su žemdirbiais ir moka po 200 eurų už hektarą. Ir 150 tūkstančių eurų e, investicijoms į žemės ūkio e, technologijų patobulinimą. Taigi manau, kad čia yra tokia, toks pavyzdys, kuriuo galima būtų sekti. Antras kelias būtų modernizavimas ne tik tai žemės ūkioje, ūkyje, bet ir kitur. Pavyzdžiui, labai didelis, didelė problema yra su nuotekų vandeniu. Pavyzdžiui, Londone vieno Izraelio, vienos Izraelio įmonės atstovas pasakė, kad 30 procentų vandens, panaudoto vandens, e, yra panaudota ne beprasmiškai. Taigi, vandens perdirbimo problema Europoje yra labai didelė. Jeigu palygintumėm su Izraeliu, kur 30 procentų panaudoto vandens yra perdirimas, o Europoje e, didžiausi skaičiai yra Ispanijoje 25 procentai yra perdirbima, o kitur daug mažiau. Taigi vandens perdirbimo srityje turime labai e, nueiti tolimą kelią. Trečias dalykas. Paskatinimo sistema, pavyzdžiui, irigacijos laistymo e, sistemose daugumoje šalių E, ūkininkai nėra skatinami taupyti geriamo vandens, švaraus vandens ir jį naudoja kitais tikslais, todėl šitoje srityje reikia irgi daug ką nuveikti. Taigi, šio tyrimo pagrindinė išvada yra ta, kad nėra ES jokių standartų, ar pagrindų direktyvos, kuriuose būtų numatyta, kaip, koksai vanduo galėtų, e, turėtų būti naudojamas e, laistimui, irigacijai ir kitom veiklom. Taigi čia yra labai didelis trūkumas Europos lygmenių ir manau, kad Šios ir tie reikėtų imtis veiksmų, kad atsirastų tam tikras reglamentavimas Europos lygmenių, tai ir vandens perdirbimas, ir vandens pakartotinis panaudojimas, ir galų gale bendri standartai vandens perdirbimo srityje Europos lygmenių yra labai svarbus. Džiaugiuosi, kad bendrosios žemės ūkio politikos um, rėmose šita tema yra labai svarbi ir pagal antrą ramsti bus skirta e, lėšų irigacijos sistemų e, atnaujinimui Europoje. Tai labai svarbu. Man atrodo, kad ankstesnė sistema buvo diskriminacinė um, naujųjų Europos šalių narių atžvilgių Ir labai svarbu, kad ir naujosios, ir senosios šalis turėtų tą pačią galimybę naudotis modernizavimo, irigacijos sistemų modernizavimo fondais. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį svečiams. Biointelligence Service, bio žvalgybos tarnyba. Ačiū, ponia Berman. Ačiū, pirmininkė. Aš pristatysiu tarpinius rezultatus iš atlikto tyrimo dėl e, gamtos išteklių tvaraus valdymo IEP, Europos aplinkoskos politikos institutas, atliko šį tyrimą, aš atstovauju ir mano kolegė. Ir ekologijos institutas taip pat prisidėjo atliekant šį tyrimą. Mūsų projekto tikslas e, buvo vandens tvarus valdymas ir, mm, ir gamtos išteklių valdymas. Kaip kalbėtoja sakė, vanduo yra labai svarbus mm, gamtos išteklius visai žmonijai. Kitas tikslas yra gamtos išteklių valdymas, išteklių susijusių su žemdirbystė. Žinoma, šitie du tikslai yra labai susiję, nes vanduo yra labai svarbus išteklius žemdirbystėj, o žemdirbystė turi labai dėlės įtakos ir teigiamos ir neigiamos vandeniui. Pirmojoje dalyje mes kalbame apie, apie vandens išteklių valdymą, apie mokslinių tyrimų įtaką, technologijų įtaką ir apie geriausias praktikas tvariai naudojant vandenį. E, kalbame apie e, dirvą, apie orą ir poveikį bio įvairoviai ir manome, kad reikia didesnės pagalbos, didesnio finansavimo per bendrą žemės ūkio politiką ir per kitus priemonės. Žemdirbystės dalyje mes kalbame apie um, apie dirbožėmio valdymo būdus, apie e, priemonės pagal bendrą žemės ūkio politiką ir apie žemdirbystės ir aplinkosaugos sąsajas. Kalbant apie ES vandens e, vartojimą. Čia kalbame apie pagrindinės problemas. Štai matote daug, didžioji dalis vandens yra naudojama e, energetikos gamybai. Dažniausiai tai yra vandens išgavimas. Dažniausiai tas vanduo grįžta vėl į vandenį. 20 procentai vandens yra maždaug panaudojama žemės ūkiui, bet labai svarbu pabrėžti pabrėžti, kad valstybėse narėse tas skaičius yra labai skirtingas. Daugiau negu 18 procentų vandens e, Ispanijoje, pavyzdžiui, naudojama yra laistimui. Vandens trūkumas labiausiai jaučiamas pietinėse valstijo, valstybėse, ypatingai aplink viduržėmio jūrą, bet ta vandens trūkumas yra svarbus ne tik tai tame regione, bet ir centrinėje, ar, centrinėse regionuose ir pietričių, pietričių čia Britanijoje. Taip pat reikia turėti galvoje ir kitas valstybės narės, nes naudojant vandenį naudojame ir energetiką pašildymui, iš vandens išgavimui ir taip toliau ir manoma, kad šitos problemos tik paaštrės e, klimato, su klimato kaita. Yra kelios problemos. Vandens e, stygius, e, žemės ūkyje vanduo yra naudojamas ir laistimui, ir gyvulinkystei, ir, ir kitiems procesams. Kita problema yra vandens kokybė, nes užterštumas yra, kelia labai didelių problemų. Taip pat vandens, vanduo, e, upių baseinuose ir galų gale dirbožėmio funkcionalumas. Tai irgi yra susiję su vandeniu, nes keičiasi vandens e, srovės ir prisideda per, per, per mm, trešimą ir visos nuosėdas prisideda prie vandens užterštumo. Šiek tiek daugiau pakalbėsiu apie vandens e, išteklių valdymą. Trumpai įsigiliname į vandens mokslinius tyrimus ir e, dauguma iniciatyvų gilinasi į tvarų e, vandens išteklių valdymą, ypatingai į tvarų laistimą, ypatingai žemės ūkiją įvertinami žemės ūkio poreikiai, taip pat yra kalbama apie integruotą vandens išteklių valdymą ir bendradarbiavimą ir horizontaliai, ir vertikaliai, ir e, skirtingais lygmenimis nuo upės baseino iki ES lygmenio ir tarp skirtingų vartotojų ekonominės politikos priemonės irgi buvo aptartos ir vandens valdymas miesto teritorijose. Vandens e, kiekybė ir ekologinės e, srovės, tas vandens, vandens kiekis, kuris turi būti paliktas upių baseinuose, kad nebūtų sujaukta um, ekosistema, buvo identifikuoti prioritetai, vandens e, pakankamumas, e, dirbožėmio funkcionalumas ir vandens kokybė. Kalbant apie technologijas, kuriomis galima pasinaudoti, pirmasis e, dalykas, pirmoji išvada yra, kad Tvariam vandens išteklių valdymui yra įvairiausių priemonių ES, visos jos turi savo pliusų ir dauguma jų yra įdėktos, aišku, visoje ES skirtingais tikslais. Mes pabandėme kategorizuoti šias galimybės, yra septynios kategorijos reitingavimo priemonės, tik tikriausiai girdėjote apie vandens pėtsaką, Europos vandens partnerystę, skelbė duomenys apie tai. Ba, vandens. Laistimo sistemos, alternatyvus vandens kaupimas kaip rezervatai, ir sprendimo prieimimas dėl vandens taupimo. Mes domėjomės e, laistimo tvarka ir kitais punktais, apie tai smulkiau galite paskaityti mūsų ataskaitoje. E, gerosios praktikos žiūrėjome ir į miesto teritorijas, ir apie žemdirbys, ir, ir į žemdirbystę. E, vandens pakartinis panaudojimas yra puikia alternatyva. Ir labai svarbu, kad visos technologijos, kurias, kurias aptarėme, gali būti panaudotos pagal atitinkamą politiką. Taip pat labai svarbu, e, svarbus yra strateginis požiūris tam, kad visi šitie punktai būtų um, matomi, į viską būtų atižvelgiama ruošiant e, politiką. Pirmininkas, ačiū, ponė Berman, už įdomų pristatymą. Dabar suteiksiu žodį poniai Kolovkovai, kuri atstovauja Europos aplinkosaugos institutui. Laukiam jūsų pasisakymo. Um. Dėkoju. Tiesą sakant, aš tęsiu savo kolegės pristatymą. Tad, kalbant apie vandentvarkos klausimus ir žemės ūkį, kur yra numatyti, numatytos dvi pagrindinės tyrimų kryptis, yra ir dirbožėmio valdymo klausimai, nes dirbožėmis ir vandens panaudojimas yra glaudžiai susijęs. Ir jeigu gerai įgyvendinamas, tai dirbožėmio valdymas gali atnešti labai gerų rezultatų. Yra pagerinamas dirbožėmio veiksmingumas ir taip pat jų pajėgumas išsaugoti ekosistemas, pavyzdžiui, vandens užlaikymą dirbožėmėje. Ir tai be abejo gali prisidėti prie uh, žemės ekosistemų atsparumo didinimo klimato kaitai. Tuo pačiu metu dirbožėmis gali atlikti anglies e, kaup... absorbento vaidmenį. Per pastaruosius dešimtmečius tai jau buvo pastebėta, kad daug kur vis tik tai dėl žemės ūkio veiklos ES, dėl trašų ir panašios veiklos dirbožėmė kokybė suprastėjo, be abejo, jis suprastėjo dėl klimato įtakos. Todėl tikrai čia yra didelis potencialas, kad jeigu mes pritaiksime tinkamą dirbožėmę valdymą, emisijas, kurios dabar yra sukūriamos iš dirbožėmio sumažės. Ir taip pat pasikeis dirbožėmio kaip anglės absorbento vaidmuo. Taigi kaip taip galima būtų padaryti? Dirbožėmio valdymo priemonės yra kelios. Svarbu yra suprasti, kad siekiant gero dirbožėmio valdymo, svarbu įvardinti konkrečius rezultatus aplinkosaugai. Taip pat galima, tinkamai naudojant ir valdant dirbožėmį, galima užtikrinti vandens poreikio patenkinimą, taip pat tam tikrų augalų rūšių išsaugojimą. O auginant vienas ar kitas augalų rūšis galima sulaikyti atitinkamus vandens kiekius dirbožėmyje. Arba galima pasirinkti kitus dirbožėmio valdymo būdus, kurie yra nukreipti tiesiogiai į dirbožėmį jeigu dirbožėmio valdymo apribosime naudą dirbožėmiui, tuomet netiesioginės naudos pajaus visa ekosistema. Aš jau esu įvardyjusi daug, tokių priemonių ir daugiau, jų yra be ne penkiolika, visos jos galite rasti mūsų tarpinėje ataskaitoje tos priemonės yra labai paprastos kai kurios, pavyzdžiui, buferiniai ruožai, e, taip pat anglį, e, anglį kaupiantis e, augalai, taip pat javų rotacija, augalų atliekų valdymas, taip pat pelkių išsaugojimo priemonės, ariamos žemės ir dirbonuojančios žemės plotų rotavimas ir kitos priemonės. Ir jeigu tos priemonės yra derinamos, taikomos kartu, tai rezultatai yra tada dar geresni. Dabar norėčiau pereiti prie antrosios mokslinio tyrimų krypties, kuri yra labiau susijusi su žemės ūkio ir bendraja žemės ūkio politika. Mes čia tikrai nemažai esame nuveikę, bandydami identifikuoti ir įvertinti įvairias tendencijas susijusios su vandeniu, kuriuose žemės ūkis atlieka aktyvų vaidmenį ir kur tos pačios tendencijos veikia žemės ūkio veiklą. Jūs žinote, kokia yra situacija dėl vandens prieinamumo, ponas Tabadžiai apie tai jau taip pat kalbėjo, taip pat žinote apie vandens užteršimą pesticidais ir trašomis, taip pat vandens srov, srautų valdymo problemos jums yra žinomos upių baseinuose. Galite mūsų tarpinėje ataskaitoje rasti daug išsamesnės informacijos. O aš norėčiau Jums pristatyti priemonių numatomų pagal BŽUP analizę. Tokių priemonių taip pat yra keletas, kurias galima būtų pritaikyti siekiant geresnio vandens valdymo. Jos patenka tiek prie pirmo ramščio, tiek prie antro tamš, ramščio. Svarbios priemonės yra vienas iš svarbiausių E, priemonių kategorijų yra kompleksinis paramos susijimas. Svarbu taip pat pastebėti, kad kol kas trūksta aiškumo dėl finansavimo pagal antrąjį ramstį, kaip jis bus paskirstytas. Sunku įvardinti konkrečius skaičius, kiek lėšų bus skirta konkrečioms aplinkosaugos priemonėms. Ir taip pat svarbu pastebėti, kad yra veiksmingumo klausimai, kalbant apie visas priemonės patenkančias prie pirmojo ir antrojo ramščio. Aš dabar norėčiau susitelkti į žemės ūkio ir aplinkosaugos priemonės. Jos yra labai svarbios, nes jos yra skirtos valdyti augalų auginimą tam, kad būtų atliepta vietos ir regionų poreikiams. Ir kai kurios šios priemonės yra skirtos grinai vandens valdymui, tačiau vandens poreikis taip pat skiriasi skirtingose regionuose. Todėl labai svarbu yra parinkti priemonės, kurios būtų veiksmingiausios kiekvienam regionui. Dabar pažvelgsiu į E, vandens valdymo priemonės pagal 2013 metus. Jos daugiausia yra skirtos vandens prieinamumo valdymui, taip pat jos apima ir valdysenos aspektus, kuriuos netrukus paminėsiu. Pagrindinis klausimas čia yra, kaip šios priemonės buvo jau dabar pritaikytos valstybėse narėse, bet lygiai tiek pat svarbu, kiek jos buvo veiksmingos, kalbant apie vandenį. Galima čia įvardyti keletą pavyzdžių, kai buvo įgyvendintos spe specifinės, konkrečios ir daug žadančios priemonės valstybėse narėse. Mes jas suskirstame pagal kategorijas. Yra tikrai daug įrodymų, kad žemės ūkio ir aplinkosauginės priemonės yra naudingos, ypač siekiant sumažinti trašų ir pesticidų naudojimą aremoje žemėje. Taip pat yra gerų pavyzdžių kai buvo pritaikytos išmokos siekiant sumažinti trašų ir pesticidų uh, E, naudojimą. Ir iš tiesų yra įrodymų, kad su tuo tiesiog yra susijęs poveikis vandens kokybei. Dar vienas naudos įrodymas yra tose vietovėse, kur vandens ištekliai yra riboti. Kadangi vandens kokybės ir prieinamumo gerinimas užtrunka gana ilgai, tai tų įrodymų, nors ir yra, bet jų yra nepakankamai. Taip pat atlikta nelabai ne, ne daug studijų, kurios tai įrodytų. Dar vienas aspektas, kurį norėčiau paminėti, tai yra tai, kad kai kurios priemonės vis tik yra labai neaiškiai, e, neaišku, ką nukreiptos, jos nėra pakankamai tikslingos. Kalbama, tos priemonės yra taikomos, pavyzdžiui, erozijai mažinti, bet pritaikomos tokiose vietovėse, kur ši problema nėra pakankamai aktuali. Ir Europos audito rūmai ne vieną tokį atvejį yra nustatę. Be žemės ūkio ir aplinkosaugos priemonių kurioms būtų galima numatyti įvairių išmokų iš dirbožėmio valdymo lėšų, galima kalbėti ir apie kapitalo investavimą. Tai buvo daugiausia priemonės e, iki 2013 metų skirtos modernizuoti žemės ūkio ir E, priemonėms. Visos tos priemonės bus taikomos ir po to, po 2013 metų. Tokių, tokio kapitalo investicijų tikslas yra pagerinti vandens prieinamumą ir to siekiama konkrečiais veiksmais, kurie yra skirti vandens pakartotinio panaudojimo skatinimui ir taip pat e, dirbožėmio drėkinimo atnaujinimui. Taip pat yra priemonės, kurios yra skirtos vandens srautų ir srovių valdymui e, upių baseinuose ir taip pat e, sausinimo veiklai ten, kur to reikia. Tačiau iš aplinkosauginės pusės reikėtų paklausti labai svarbių klausimų apie tokį investavimą. Labai nedaug, praktiškai nėra, yra įrodymų, kad tos investicijos tokioje srityje tikrai atsiperka ir atneša pagėdaujimų rezultatų. Kalbant apie sausinimo veiklą, daug tų, kurie išmano sausinimo melioracijos poveikį, E, dirbožėmio bioįvairoviai ir vandeniui, supranta, kad e, su melioracija yra susiję nemažai įvairiausios rizikos. Taigi nėra konkrečių ir įtikinančių įrodymų, kad toks, tokie, tokios investicijos yra naudingos. Ką darysime toliau? Toliau mes ketiname atlikti išsamius įvertinimus, taip pat ketiname įvertinti visas politikos pasirinkimo galimybės, politinių priemonių pasirinkimo galimybės. Ir kovo ir gegužės mėnesį vyks e, išsamesnės diskusijos apie tai. Dėkui. Dėkui, poniai Palakovai. Turime porą e, komiteto narių, kurie norėtų pasisakyti. Vitorija Prodį. Dėkoju ponas e, Sonik. Dėkuoju, pirmininkė, esu dėkingas, kad e, įtraukite į darbo tvarkę tų dviejų stovo projektų pristatymą. E, tai suteikia man galimybę ir pačiam užduoti klausimą. Mano, mano problema, kaip padaryti, kad stovo veikla būtų dar naudingesnė. Man e, susidaro įspūdis, kad e, sto e, darbas yra atliekamas tiesiog kaip savitikslis darbas. Mums reikia ieškoti kelių iš tokias padėties kiekvieną dieną susidurėme su labai specifinėmis, sudėtingomis problemomis ir e, dažnai trūksta mums konkrečių žinių viena ar kita tema. Dažnai e, tampame lobistų aukomis, jie bando mus e, įtakoti į vieną ar į kitą e, pusę Tuo tarpu stoa e, šio parlamento akimis žiūrint e, galėtų būti nepriklausomas e, mokslo tyrimų institutas, kuris leistų mums atsispirti įvairių lobistų poveikiai. Vadinasi, turime ieškoti būdų, kaip artimiau bendradarbiauti. Uh, E, kai aš dirbu šiame komitete, tai aš neatstovauju nei savo šaliai, nei savo politiniai partijai. Ir todėl aš norėčiau, kad e, tarp mūsų komiteto ir sto nusistovėtų glaudesnis bendradarbiavimas, kad mes galėtume kreiptis į stovą, ir tikslingai prašyti renkti e, sto studijas. E, mes šiame komitete esame surengę visą virtinę e, mokslinių aptarimų, kuriuose dalyvavo žymus mokslininkai, Ir e, aš manyčiau, kad e, vis tik mes nepakankamai panaudojame esantį e, bendradarbiavimo potencialą. Vitorija Prodi, ačiū, pirminkė. E, norėčiau pritarti pono Tatarelas išsakytoms mintims. Reikalas tas, kad aš esu e, mūsų komiteto atstovas stoa. Ir e, šia prasme e, kūruoju kai kuriuos vykdomus projektus. Mūsų tikslas užpildyti tam tikras spragas. Ir visą tai, žinoma, susiję ir su šiandieninė mūsų diskusija. Konkrečiai e, aptarnėjame e, technologijas ir e, galimybės, kaip galėtume išmaitinti 10 milijardų žmonių. Neseniai užbaigta studija nano saugumo srityje, toksikologijos problemas, kurios iškyla uh, E, nano lygmenyje dėl e, labai smulkių detalių, kurios e, dėl labai smulkių dalelių ore. Etinis aspektas taip pat yra labai svarbus tuose tyrimuose, ypač kalbant apie galimą intervenciją į žmogaus genomą. Tad žvelgiant e, iš šio požiūrio taško, sto yra labai svarbi Europos parlamentui prieinama priemonė. E, Mes žinome, kad, pavyzdžiui, e, komisijos pirmininkas e, Baroso gali pasiremti e, mokslo tarybos ir mokslo patarėjų patarimais. Ir man atrodo, kad tarp to ir pono Baroso mokslinių patarėjų taip pat turėtų būti artimesnė diskusija. Aš žinoma esu pasirengęs ir pats toliau dalyvauti diskusijose dėl tokio pasikeitimo idėjomis. O kalbant apie pastarąją studiją ir jos išvadas dėl vandens, tai e, manyčiau, kad e, vienas iš prioritetų turėtų būti derinimasis prie klimato kaitos. Šiame kontekste vanduo pasidaro labai svarbia tema. E, turime galvoti, kaip spręsime problemas susijusias su teritorijos išlaikymu. E, jeigu e, lietus e, trumpės, tai, siekdami išvengti dirbos erozijos, mes turime galvoti apie būdus, kaip išlaikyti vandenį kuo ilgiau. E, tai turime daryti atsižvelgdami, kad šie veiksmai bus labai svarbia vandens valdymo, vandens išteklių valdymo dalis. Dar viena e, svarbi tema yra potvinių valdymas ir jų pasiekmių švelninimas. Antra vertus, e, e turime e, galvoti ir apie kitus svarbius aspektus, sakysime, jeigu e, kalbėsime apie fosforą, tai e, mes taip pat turime galvoti, kaip valdyti vandens išteklius, kad galima būtų e, atskirti ypatingai miestų regionuose e, tam tikrus organinius elementus, kuriuos būtų galima energetikai panaudoti ir antra vertus tuose organiniuose junginiuose yra ir tokių cheminių elementų, kurie gali būti naudojami žemės ūkyje, vadinasi, juos reikia kažkaip išsaugoti. Tai reiškia, kad ypatingai urbanizuotose vietovėse mes e, e, judame vandens apdarojimo kryptimi, kuri gali sukelti kritinės situacijas. E, turime galvoti apie uh, vandens pakartotinį panaudojimą, apie galimybę uh, tokį vandenį sugražinti į požeminius vandenis. Antraip, jeigu, jeigu nesugebėsime tų vandens sistemų tinkamai e, reglamentuoti, tai gali atnešti katastrofiškų pasiekmių. E, priminsiu, kad e, šiuo metu Hamburgė vykdomas eksperimentas E, su taip vadinamu juoduoju vandeniu, vandeniu, kuriame yra mm, organinių medžiagų, kurios paskui osmosio e, procese e, yra apdorojamos ir atskirtos organinės medžiagos gali toliau naudojamos energetikai o pats vanduo, išvalytas vanduo yra gražinamas vėl į laukus. Taigi, e, iš vienos pusės e, mums reikia galvoti apie prisiderinimą prie a, klimato kaitos, iš kitos a, apie išteklių, a, vandens išteklių a, E, tinkamą panaudojimą ir galbūt e, tam tikrų medžiagų pakartotiną panaudojimą. Ypač atsižvelgiant į kai kurių medžiagų e, deficitą. Mes negalime leisti savo nieko prarasti. Dėkuoju, Vitorijo. Aš. E, Norėčiau e, padėkoti mūsų išorės ekspertams. E, ponas Tatrela ir e, ponas Prodi kalbėjo apie tai, kaip geriau galėtume stoa atliekamus darbus integruoti į mūsų komiteto veiklą. Visi sutinka, kad sto veikla yra svarbi, bet kaip praktiškai kasdieniam darbe mes galėtume sto rezultatus geriau panaudoti. Aš e, raginčiau e, frakcijas e, pateikti konkrečius pasiūlymus šią kryptimį, tada mes galėtume komitete juos aptarti, padiskutuoti, kaip iš mūsų bendradarbiavimo išspausti geresnių rezultatų. Manau, kad reiktų mums tą bendradarbiavimą vienu laipteliu kilstelėti. E, manau, kad šio darbo tvarkės punkto svarstymą galėtume dabar ir pabaigti ir e, galėtume turbūt perėti prie kito Dabar mes turime Lindą McCaven, kuri yra koordinatorė šios temos ir raginčiau visus, kurie turi kokių nors pasiūlymų, juos perduoti, perduoti tiesiai jai. Na, o kitas mūsų darbo tvarkės klausimas, Lindos Makavan pateiktas klausimas žodžiu dėl oro kokybės pamatinės direktyvos ir konkrečiai dėl azoto dioksido. Linda. Aš, kalbėdama apie ankstesnę diskusiją, raginčiau irgi žmonės būti aktyvesniais, e, jeigu žinote, kad kažkoks e, klausimas e, bus aptarinėjamas, tai susisiekite su pranešėjais ar su šešėliniais pranešėjais. Antraip daug gero darbo bus iššvaistyta, taigi reikia aktyvumo iš abiejų pusių. Su mokslo tyrimų departamentu apie tai jau esame kalbėję. Iš tikrųjų, raginčiau tiesiogiai susisiekti su parlamento narių uh, biurais. Na, o dėl e, dabartinio aptariamo klausimo, e, dėl oro kokybės, aš nežinau, ar komisijos atstovai čia yra ar ne. Jūs žinote, kad komisija atlieka analizę, kaip valstybės narės laikosi nustatytų tikslų oro kokybės srityje. Mes žinome, kad e, yra valstybių narių, kur į sunkiau tų, tų tikslų yra laikytis ir e, tenkinti reikalavimus, o piliečiai mūsų klausia, kodėl taip yra, ar, ar todėl, kad e, vyriausybės neįgyvendina užsibrieštų tikslų, ar e, galbūt tai yra susiję su nesugebėjimu pasiekti pažangos automobilių pramonės srityje e, ir e, kad e, tos direktyvos nesilaikoma dėl netinkamo kūro naudojimo automobiliuose. Mums būtų įdomu išgirsti komisijos nuomonę apie tai. E, kaip komisija mato e, visą tą reikalą ir e, kaip e, dabartinės padėties analizę ketinama perkelti į naujus teisės aktus. Ir ar yra numatoma siūlyti kažkokių naujų standartų. Steiksime žodį komisijai dabar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš Esu komisijos atstovas, e, dirbu skyriuje, kuris užseima oro kokybės reikalais. E, jau savo mm, klausime, jūs truputėlį nukrypote nuo mm, pirmojo konkretaus klausimo, bet aš e, galėsiu ir apie tai pakalbėti. Komisija yra gavusi iš visų valstybių narių oro kokybės duomenis už 2011 metus iš tikrųjų yra nemažai e, valstybių narių, kur ribinės vertės yra e, e, viršijamos tame tarpe ir azoto dioksido ribinės e, vertės. E, kalbant apie oro teritoriją, mes kalbame apie oro kokybės zonas e, Ir e, maždaug 250 tokių zonų iš 650 e, viršijo e, kasmetinės ribinės vertės azoto dioksido srityje. Dėl azoto dioksido valstybės narės yra atsintusios mums pranešimus iš 18 valstybių narių, e, kurie yra susijęs su 202 zonomis. Iš tikrųjų, e, daugelis iš tų problemų susijusių su automobilių eismu, e, ką, ką jūs teisingai paminėjote, bet ne vien tik tai su tuo, bet su dizeliniais varikliais apskritai. Ir vėlgi, jeigu jūs norėsite, aš galėsiu prie tos temos dar grįžti. Kai kurios valstybės narės taip pat e, konstatuoja, kad aštuoniose zonose jie iki 2020 nesugebės e, patenkinti reikalavimų, e, bet mes kol kas griežtos pozicijos neturime ketinimų imtis griežtų veiksmų esame e, parengę sprendimus dėl maždaug pusės iš e, e, notifikuotų zonų. Kitais atvejais mes jokių prieštaravimų neiškėlėme, o 55 procentais atvejų pareiškėme prieštaravimus E, dabar rengiami sprendimai dėl Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Luksemburgo, o konkrečiai dėl zonų esančių tose šalise. E, komisija pripažįsta, kad valstybės narės gali atidėti e, atitikimo azoto dioksido reikalavimus tam tikram laikui, e, bet e, visas detalės, notifikacijos ir e, sprendimai, kurias priima komisija, yra atspindimi mūsų tinklapyje, taigi visas procesas yra skaidrus. Atsižvelgiant į tai, kad galima iš naujo pateikinėti E, deklaracijas, mes dabar bandome peržiūrėti savo įgyvenimo strategiją, konkrečiai dėl azoto dioksido ir ketiname užbaigti e, mūsų oro kokybės politikos peržiūros procesą apskritai. Tai bus vienas iš e, tos peržiūros elementų. Dėl PM e, mes dviem atvejais kreipėmės į Teisingumo teismą, e, trys sprendimai jau buvo e, priimti ir, ir keltas kitų bylų ir mes stengiamės, kad būtų imtasi visų priemonių, kad tų standartų viršėjimas truktų kuo trumpiau. Taigi, ponė pirmininkė, aš e, manau, kad tinkamai atsakiau jūsų klausimą, galėsiu papildyti tą atsakymą, jeigu jūs norėsite. Ačiū. Yra keli kolegos norintys užduoti klausimų. Labai puikiai vykdoma vykdomi teisės aktai ir šios direktyvos labai puikiai įgyvendinamos. Naujos technologijos, įvedusios technologijas padaugėjo azoto dioksidas ir dabar jau bus sunku laikytis kitų reikalavimų. Džiugu, kad šiandien apie tai kalbame. 2013 metai yra švaraus oro metai Europoje ir reikia kurti strategijas, kad, um, kad tas oras ir išliktų uh, švarus. Du kalbėtojai - Vitorijo Prodi, paskui Linda. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju komisijai už tai, kad uh, atvyko atsakyti šį klausimą. turėdamas galvoje ir tai, kas jau buvo sak, pasakyta, e, buvo atliktas tyrimas dėl e, užteršiančių nano detalių, dalelių. Ir jos yra susijusios su dizelio naudojimu. Manau, ši problema galėtų būti išspręsta, nes tai yra miesto miesto vietovių problema. Ir su vidinio degimo varikliais, kurie yra varomi dizeliu. Taigi, laukdami, kol bus e, sukurti kol bus prasčiau naudojamos elekt, e, naudojami elektriniai e, varikliai, galėtumėm surasti kokią tarpinį sprendimą, pavyzdžiui, gamtinių dujų metanolio naudojimas kaip, kaip um, kuras. Mano mašina yra varoma gamtinėmis dujomis ir, ir e, jos iš metaluose nėra tokių dalelių, tokių teršinčių dalelių, taigi mes bent iš dalies uh, išsprendžiame šią problemą. Ir tai yra gan neblogas žingsnis į priekį, nes kol kas kito kelio išspręs šią problemą nėra. Nes yra taip pat ir azoto e, dioksido problema, jeigu einame jau į problemos šaknis. Greičiausiai ilgainiui elektriniai automobiliai bus tinkamiausias sprendimas. Automobiliai, kurie bus varomi vien mm, elektriniais varikliais, Tačiau šitas sprendimas dar greitai nebus įgyvendintas, todėl dabar reikia ieškoti kažkokio pakaitinio kūro. Ir panaudoti dabartinius variklius. Ačiū, Linda. Jūs sakėte, kad. Uh, eismas yra problema. Žinoma, tai yra problema, bet e, mašinų dizaine ir sunkvežimių dizaine buvo padarytas labai, labai didelė pažanga. Ar gali Ar galima dar kažką pakeisti miesto teritorijose, turint galvoje, kokie yra automobilių srautai Europoje? nes yra ir atitinkamų teisės aktų, bet jie nėra pakankamai veiksmingi. Norėčiau dar tiesiog paaiškinimui sakėte, kad pradedate tam tikrus um, sankcijų, tam tikras sankcijų procedūras. Ar jūs tas, tos procedūros ėmėtės prieš įstatymo peržiūrą? Žodis komisijai. Ačiū. Stengsiu kalbėti kuo tiksliau. Grįžtant prie eismo ir to, kas buvo pasakyta, negalima paneigti. E, kad yra tikrai didelė problema to, ką vadiname pasauliniais išmetalais. Teisės aktai turėtų padėti stipriai sumažinti išmetalus. Čia kalbu apie PM ir azoto dioksidą, bet niekas negali paneigti, kad euro 5 iš tikrųjų prisideda prie PM e, mažinimo. Iš to problema liktai ir sprendžiasi, bet e, faktai yra tokie, kokie yra, kad e, azoto dioksido išmetalai yra gerokai aukštesni negu numatyta. Ir tikriausiai yra taip Taip yra tikriausiai, kad pagal įstatymą e, iš metalų, e, numatytas iš metalų lygis pagal, jeigu vairuoja, vairavimas vyksta normaliomis sąlygomis. Taigi, manau, kad nėra esmė vien tik tai naujus teisės aktus sukurti. Visiems aišku, kurie domisi šitą temą, kad mums reikia, jog įsigaliotų euro 6 ir kuo greičiau, nes euro 5 kalbama tik tai apie tam tikrus filtrus, konkrečius filtrus ir. Su tokiais filtrais valant išmetalus e, azoto dioksido kiekis nėra iki galo mm, išlieka pakankamai didelis. Euro 5 nėra pakankamas dokumentas, nes svarbu aiškiai nubrėžti, kur yra ta riba, kiek yra leidžiama, o kur jau yra peržengamos ribos. Iš rinkos girdime įvairiausių mm, žinių. Pagal Euro 6 reikėtų įvesti atitinkamus filtrus, kurie būtų naudojami visoms mm, visiems automobiliams. Ir atsakant ponui Prodžiui, mūsų supratimu e, tos dalelės, e, tie filtrai e, išvalys visas dalelės, visus suteršėjus, net ir nano dalelės, nes ypatingai dizelinių variklių iš, iš, išmetalai kelia didelių problemų, bet tai būtų išspręsta šita problema. Uh, Ir jeigu visa tai bus įgyvendinta ir mes suvaldysime išmetalus, manau, kad e, miesto vietovėse bus lengviau neperžengti išmetalų e, nustatytų ribų. Bet vis, šiuo metu vyksta dokumento peržiūra, E, gilinamės į skirtingus klausimus, bet kalbant apie kokybę, tai yra valdysenos klausimas. Yra didelis atitrukimas tarp to, kokia kompetencija yra suteikta regionams nacionalinių lygmenių ir Europos lygmenių. Ir tai, ką girdime iš nacionalinio lygmenio ar iš regioninio lygmenio, dažnai netitinka. Todėl mums reikėtų Yra tokių įstatymų, kurie ne visą laiką, į kuriuos ne visą laiką atsižvelgiama nacionaliniu lygmeniu ir tai reikia spręsti. Ir paskutinis atsakymas. Pažeidimo procedūra prasideda nebūtinai tada, kai baigsime e, įstatymo aktų peržiūrą, nes kol kas neaišku, kurį įstatymą reikia pirmiausiai taisyti ir peržiūrėti. Reikia pirmiausiai įsigilinti į esamą padėtį. Matome, kad įgyvendinant šitos nuostatas buvo paskatinta imtis priemonių. Aš dažnai tai tikrai garsiai mėgstu pasakyti, kad e, kalbant apie oro kokybę nuo 99-ųjų jau yra įvairiausių nuostatų numatyta, bet tik tai per pastaruosius metus e, pamatėme e, geros praktikos pavyzdžių. Vis tiek manau, kad per vėlai buvo imtasi darbo, buvo per daug biurokratijos ir dabar reikia imtis tinkamų priemonių, kad paskatintumėm tokias teikiamas praktikas visais lygmenimis, gerbent subsidarumo principą. Tikiuosi atsakiau jūsų klausimus. Ačiū, pirmininkas. Ačiū. Mes irgi labai laukiame komisijos pasiūlymo per ateinančius metus. paskatinkite e, šitą procesą, kad jisai greičiau vyktų tam, kad mes laiku gautumėm pasiūlymus ir dar per šią kadenciją spėtumėm apsvarstyti. Ir e, labai dėlis e, atitrukimas nuo teorinių žinių ir teorinių duomenų apie išmetalus ir nuo praktinių. Ir tarp praktinių Ir dabar vyksta visarausių pakeitimų. Um, automobilių gamintojai e, e, jau kuria elektrinius variklius ir taip toliau, jie yra atsargus, bet e, per kurdami teisės aktus mes galime apriboti išmetalus ir įvairiausias išmetamas daleles. Dabar PM2, PM5 yra žmonių, kurie miršta nuo lygų, kurias sukelia būtent šitos e, nuodingos dalelės. Ir, ir taip pat ir azoto dioksitas. Taigi, turim labai stengtis, kad pasiektumėm geriausių rezultatų. Dėkoju Lindai Makeven už klausimą, ačiū komisijai už atsakymus. E, labai trumpai, nes supratau, kad apie darbų grafiką neatsakiau. Iš principo mes turėtume užbaigti darbus iki rugsėjo. E, e, viską darome, kad paspartintume procesą, bet e, norėčiau informuoti Jūs, kad visą analizę, kuria remiasi šis procesas, Jūs galite pamatyti mūsų interneto puslapyje. Šiandien ar rytoj mes naujausią informaciją, sektorinės ataskaitas ir visą kitą e, iškelsime į tą puslapį, tad e, kviečiu visus tą procesą stebėti tenai. Pirmininkas, dėkoju. E, jeigu norėtumėte mano patarimo, tai sakyčiau, neskubėkite iki 2014 metų rugsėjo mė. E, neužtemkite to proceso ilgiau negu kad 2014 m. rugsėjas. Būtų tikrai gaila, jeigu šios kadencijos parlamentas negalėtų sulaukti šio dokumento. Tikrai būtų gerai, jeigu abi institucijos e, kitais metais, kurie skelbiami oro kokybės metais, e, neišspręstų, neiškeltų šio klausimo į tarp prioritetinių mūsų darbo tvarkėje. Bet kuriu atveju, ačiū visiems, e, gerų pietų. Ir būtų gerai, kad tie, kurie šį rytą dalyvavo posėdėje, dar kiekvienas atsivestų po penkis kolegas į popietinį. Dėkui.